So, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, gerbimi kolegos, manau, turėtume pradėti darbą. Vadinuosi Peter Lizar ir manęs jau prašė kolegos ir aš tikiuosi nesu seniausias e, narys, bet kolegos sakė, kad aš esu ilgiausiai dirbantis Envi komiteto narys ir pirmininkas ir vicepirmininkai, kurie buvo kurie dirbo praeitie, dabar jau nebedirba mūsų komite. Dina Valjani, buvęs pirmininkas, kandidatuoja į trikomitete, į pirmininkus tuo pačiu metu, todėl manęs paprašė pirmininkauti šiame posėdėje. Sveikinu visus ir kadangi čia turi užrašus E, vokiečių kalba ir tai yra teisiškai ir techniškai sudėtingas klausimas, tai aš kalbėsiu vokiškai. Jeigu vokiškai nesuprantat, prašom naudoti sausinėmis. Mėly kolegos, skelbiu mūsų posėdį pradėtą. Mūsų posėdžio tikslas yra išrinkti pirmininką ir vicepirmininkus komitete ir taip pat pakaitinius narius, bus keturi tokie nariai, tokia tvarka mes ir dirbsime. Visų pirma, reikia nustatyti, kas turi teisę balsuoti. Žinoma, tai yra tikrieji komiteto nariai, čia aišku, o be to yra visa eilė kolegų, kurie yra tikrieji nariai, tačiau negali būti su mumis šią popietę. Dėl šios priežasties jie atsiuntė pakaitinius narius. Man teigia, kad sakė, kad vietoj pono Andrėjas Gluk ji pakeis Ulika Müller, balsuos už jį. Matau, kad ji yra čia. EKR grupė frakcija teigia, kad vietoj pono Robruken bus ponia Deismelbada, ji balsuos, kaip ji yra salėje. Ir neprisijungusieji informavo, kad vietoj James Nixon Lens bus ponas Nikola Patičini, jis balsuos už jį, o vietoje Kristina Tela Jordan bus ponas Tuku, balsuos už ją. Turiu paklausti, ar dar yra tikrųjų narių, kurie negali dalyvauti posėdėje ir ar už juos balsuos atstovai, ar toks paskirimas jau yra padarytas, ar, yra, ar kas nors nori paprašyti pakeitimo leidimo. Atrodo, kad tokių skelbimų niekas ne, ne, nenori pateikti, daugiau pakeitimų nebus. Taigi tokiu atveju tie, kurie turi teisę balsuoti, yra tikrieji nariai arba pakeičiantis tikruosius narius pagal mano minėtą sąrašą. Patikrinsime, ar turime kvorumą, kad galėtume balsuoti. Turi būti ketvirtadalis narių, 19 narių. Manau, kad mm, į kvorumas yra, bent jau kai žvelgiu į salę, taip manau. Ar kas nors turėtų klausimų? ar mm, galime teikti kandidatūras, jas gali teikti mm, grupės iš mažiausiai 20 narių. Pirmiausia, kas, kokį mm, pirmininką siūlome, kokią kandidatūrą. Panas Tovalas, na, kadangi noriu suprasti, ar norite suprasti, ką aš sakau, bet aš kalbėsiu vokiškai, nes anglų kalba yra labai sunki. Renew Europe e, frakcija. Aš esu iš jos, norėtų pateikti pasiūlymą. Taip pasižymėjome. Taigi Renew Europe frakcija tai reiškia, kad ar kandidatas siūlomas pritarė. Atrodo, kad taip. Ponės Estalį. E, e klausimas. Jūs minėjote, kad yra pakeitiniai nariai, kurie pakeičia tikruosius narius. Noriu pasakyti, kad yra Marija Irena pakeičia Rovena Plam, kadangi e, ji yra tikroji nariai, bet kadangi ponė neturi kortelės, tai aš norėčiau tiesiog paprašyti, kad jūs atsižvelgtumėte į šį faktą. Gerai, atsižvelgsime ir vėlgi tiesiog kalbėsiu vokiškai. Taigi, kandidatas yra tikrasis narys, sąlygai vykdyta ir norėjau paklausti, ar finansų deklaracija buvo užpildyta ir, ir ar yra pateikta tinkamo elgesio deklaracija. Sekretariatas teigia, kad taip, šitie abu dokumentai buvo pateikti. Todėl mes galime balsuoti. Pirmiausia, išbandysime elektroninę balsavimo sistemą, tai darysime ir per plenarinę sesiją. Todėl dabar e, išbandysime ir patikrinsime, ar sistema, balsavimo sistema veikia gerai. Prašau aktyvuoti sistemą, kad galėtume naudotis balsavimo įrangą. Reikia lukterti minutę, kol aparatūra bus įjungta. Taigi įdėkite korteles į balsavimo aparatą, be jų negalėtume pradėti procedūros. Na, manau, galime baigti balsuoti. Nematau rezultatų, bet sekretoriatas teigia, kad viskas gerai. Kita kartą e, būsiu budresnis, bet čia buvo tik tai sistemos išbandymas. Dabar reikia nuspręsti, kaip balsuosime. Visų pirma, jeigu viena penktoji visų narių nori slapto balsavimą, taip ir darysim, o jeigu ne, galime pritarti kandidatūrai plojimais. Taigi norėčiau paklausti, ar kas nors pagėdauja, kad balsavimas būtų slaptas, atrodo, kad niekas. Tokiu atveju mm, norėčiau, kad balsuotume plojimais. Iš tikrųjų, labai ačiū. Sveikiname Paskalį išrinkus į, į pirmininko postą. Manau, kad pirmininkas turėtų pradėti darbą iš karto, o aš grįšiu į savo vietą posėdžių salėje. Na, labai ačiū už pasitikėjimą vadovauti, pirmininkauti šitam komitetui. Na, keletą žodžių, tik tai, nes mes laiko daug neturim. Pirma žinia, kurią norėčiau išsakyti, tai yra tai, kad šitas e, komitetas yra didžiausias parlamento komitetas pirmą kartą. Tai yra tik simbolis, tačiau, kaip žinote, politikoje simboliai yra svarbus. Todėl tai reiškia, kad tai yra simbolis šio parlamento, šitų rūmų. Ir parlamentas tikrai rimtai žiūri į klimato klausimus, į žmonių sveikatą, sveikatos apsaugą. Ir mes tikrai turėtume daryti viską, ką galime, nes padėtis yra rimta. Tai yra pirmas dalykas, aš manau, kad turim šią žinią skleisti ir žiniasklaidoje, ir per socialinius tinklus, kad šitas komitetas, mūsų komitetas yra didžiausias komitetas parlamente pirmą kartą. O antras dalykas, antroji žinia yra tai, kad aš e, labai atsargiai žiūrėsiu ir turiu pasakyti, kad nėra vakarų Europos ir nėra rytų Europos, kalbant apie perėjimą. Mūsų užduotis yra skatinti anglės e, dvideginio neutralumą. Ir mes turim įvairius tikslus, bet mūsų užduotis yra pasiekti e, šitą tikslą iki 50 metų ir mes negalime palikti nuo šaly ne vienos šalies, ne vieno regiono. Na, aš manau, kad tai yra svarbiausia mūsų darbo dalis. O dar vienas dalykas, aš, mes norime būti lyderiai ir šiame šiuose rūmose ir Europos institucijų žaidime ir užtikrinti, kad mes turėsim aukštą mm, siekių lygį. Aišku, reikės kompromisų, tai yra politikos menas, bet reikia užtikrinti, kad šitas komitetas siekia to viską, kas, kad pasiektų viską, kas reikalinga, ne, kojant su klimato kaita, bioįvairovės mm, mažėjimu ir taip toliau. Ir kur jūs bebūtumėt, nesvarbu kokioj frakcijoje, kam priklausote, bet jūs turit šito įsipareigojimo dalis, nes jaunimas žiūri į mus ir mes turime vykdyti jų lūkesčius. Ačiū. Tai tokia trumpa mano žinia, prisistatymas, o dabar grįšime prie formalios balsavimo procedūros. Peter kalbėjo vokiškai, aš kalbėsiu prancūziškai. Labai ačiū. Taigi dabar pereikime prie rinkimų vice pirmininkai, vicepirmininko rinkimų ir pirmiausia, pirmasis vicepirmininkas. Reikia patikrinti, ar mm, balsavimo sąrašas yra toks, kaip ir renkant pirmininką. Nariai, kurie kažką pakeičia, Margaret. Na, nekalbėsiu daniškai, nors norėčiau. Pirmą noriu pasveikinti Paskal. Mes tikimės bendradarbiavimo. Ir aš siūlau Baską Aikut kaip e, pirmąjį vicepirmininką. Tai yra kandidatas į pirmojo vicepirmininko postą. Taigi grįšim prie jūsų. Kai dėl balsavimo balsuotojų skaičius nepasikeitė, manau, kad yra kvorumas, o dabar atėjo laikas paklausti, ar yra kandidatų. Margaret, dar kartą prašome. Na, atsiprašau, nepakankamai didžiai klausiausi. pažadu nekeršyti. Na, visų pirma, sveikinu ir galiu pakartoti, kad mes tikimės bendradarbiavimo, turim didelių lūkesčių, kad e, šitie klausimai bus svarbiausi ir parlamentui, ir visai Europos Sąjungai, visiems mums. Ir aš norėčiau pasiūlyti pas Akvad į pirmojo vicepirmininko postą. Ar yra daugiau e, siūlomų kandidatų. Atrodo, kad ne. Tai jeigu niekas neprašo slapto balsavimo, mes galime balsuoti plojimais. Pirmasis vicepirmininkas Bas, prašome prisijungti prie mūsų. Na, dabar perikime prie kito balsavimo raundo. Antrasis vicepirmininkas, tikriname balsavimo sąrašus, pakeitimų nėra. Kvormas yra. Ir dabar kreipiuosi į frakcijas, kas norėtų pasiūlyti kandidatų. Dėkoju visų pirma, sveikinu jūs, iš, nes jūs išrinko į naują postą ir SND vardu norėtume pasiūlyti Stemdans į antrojo vicepirmininko postą šiame komitete. Ačiū už entuzijazmą. Ar yra daugiau kandidatų? Ar kas nors prašo, e, kad būtų balsuojama elektroniniu būdu? Taigi manau, kad galime balsuoti plojimais. Renkamas antrasis vicepirmininkas. Dabar kviečiu jūs e, prisijungti prie mūsų ateiti į prezidiumą. Na. O dabar trečiasis vicepirmininkas mūsų komitete. Tas pats e, vasuojančiųjų sąrašas, kvorumas. O dabar kandidatūros. Peter, prašome. Labai ačiū. EPP e, vardu aš siūlau Kristian Buzoj. Jis yra patyręs šito komiteto narys. Jis yra daktaras ir teisininkas ir jis praeitie yra daug nuvertė, nuveikęs, taigi siūlau, kad, jų, kad visi už jį balsuotų, renkant į šį postą. Ar yra daugiau kandidatų? Na, savo ruoštų norėčiau pasiūlyti naujai išrinktą narį Ivan Viliborsintič. Jis buvo aplinkos ir gamtos apsaugos komitetų narys Kroatijos vice, e, Kroatijos parlamente ir aš siūlau e, šitą asmenį į trečią vicepirmininko postą. Ačiū. Ar daugiau kandidatų būtų? Taigi reikia patikrinti, žinote taisyklės, reikia patikrinti, ar e, kandidatus remia politinės frakcijos, TPP atveju, ar bent jau keturi kandidatai keturi nariai, tai kalbėtojas atsiprašo, reikia keturių tikrųjų narių sąrašo, kurie pritarė antrajam kandidatui. Prašome. Jeigu galėtumėte pakelti rankas, yra netgi daugiau negu keturi nariai. Balsuosime elektroniniu būdu. Renkame trečiąjį vicepirmininką. Vėl perinu prie prancūzų kalbos. Mes e, patikrinsime e, balsavimo įrangą. Prašau paimti korteles. Aš e, pamiršau savo kortelę. Tai jeigu galėtumėt atnešti, tai būtų labai ačiū. Čia naujos frakcijos solidarumas. Įdėkime korteles į aparatą. Reikia apsispręsti dėl spalvos kiekvienam kandidatui. Siūlau, kad abicėlės tvarka, ponas Buzoj, e, kas balsuoja už jį, spaudžia žalę, o ponas Sintič e, spaudžia raudoną mygtuką dešinėje. Pone, kas balsuoja už poną Buzoj žalį spaudžia, o kas už poną Sintič spaudžia raudoną mygtuką. Ar galime pradėti balsavimą? Taigi, pradedame balsuoti. E, dar keletas sekundžių mm, pakeisti nuomonę, jeigu kas nori taisyti klaidą, 3, 2, 1, balsuoti baigiam. Ponas Buzoj gavo 58 balsus, ponas Senčič 15 balsų. Iš viso balsavo 74 asmenys. Pone Buzoj, prašome ateiti pas mus. O dabar paskutinis vicepirmininkas, kaip matome, nėra lyčių pusiausvyros. Žinote taisyklės, taigi yra oficialus reikalavimas. Pone pirmininkė, vienas iš mūsų narių paliko salę, reikia jį pakeisti. Andrė Šabon nėra salėje ir jeigu galime, reikia, kad jis būtų pakeistas. Taigi formali procedūra dėl balsavimo sąrašo. Tikrieji nariai. Pakeitimai, taigi, jeigu viskas tvarkoja, galime kreiptis į frakcijas ir paklausti, kas turi kandidatų. Dėkuoju. Na, sveikinu visus išrinktus pirmininkus, norime išlaikyti lyčių pusiausvyrą ir pasiūlyti labai kompetitingą ketvirtą e, vicepirmininką, ponė Haseka. Labai ačiū. Ar būtų daugiau kandidatūrų? Puiku. Noriu tik priminti, jūs tikriausiai žinote, kad yra tokia taisyklė, jog reikia bent vieno e, vyro ir keturių moterų, arba vienos moteris ir keturių vyrų. Taigi dėkui, kad e, pasiūlėte šitokią kandidatūrą. Čia nepasieksim visiškos lyčių pusiausvyros, bet bent jau išvengsim visiškos nepusiausvyros. Nėra daugiau kandidatų siūlomų ir kviečiu balsuoti už vicepirmininkį vienintelę vicepirmininkė plojimais. Merci beaucoup, vous pouvez donc prendre la photo. Labai ačiū, dabar galime mm, tiesiog nusifotografuoti, nufotografuoti visą biurą. Dar kartą susitiksime pirmam oficialiam e, komiteto posėdžiui Liepos 27 dieną. Taigi, iki.